Okay. Good morning, colleagues. Labas rytas. Pirmininkas paprašė manęs pirmininkauti šiam posėdžiui, nes jis turi kitų darbų. Tikiuosi, kad pakentėsite mano pirmininkavimą. Žinoma, man trūksta Buzeko autoriteto Ir kadangi ponas Buzekas visada liepia jums pabalsuoti pabandymui, aš taip pat padarysiu. Prašom įsidėti korteles. Ir štai klausimas, dėl kurio galite balsuoti. Ar manote, kad prezidentas Trumpas dirbo gerai pirmosiamis savo darbo savaitėmis? Galite balsuoti.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 Jėzus Marija. <laughs> Kitas klausimas, kas čia tai balsavo? Ponas Butikoferis, ar ne? Na gerai. Pirmiausia, balsuojame dėl komponentų pranešimo didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų taisyklės. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Dar ne. Balsavote už. Balsavimas baigiamas. 47 už, vienas prieš, trys susilaikė, sveikiname. poną Kumpulanatri. Dabar toliau kitas balsavimas Europos elektroninės valdžios veiksmų planas. Pranešė yra Angelika Mlinar. Pradedame balsavimą. Atsiprašau, normalus balsavimas. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta Patvirtintas. 17 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 19 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 20 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Penktasis kompromisas už, prieš, atsiprašau, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 46 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 47 kompromisas už, prieš susilaiko atmestas. 48 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 49 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 8 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. 59 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 61 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 63 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 67 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 73 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 74 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu, prašom balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. 43 už, 1 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname. Balsavimo pabaiga. <clears throat> Okay, now I get to the... Dabar dešimtasis klausimas pastatų energetinis naudingumas. Noriu informuoti Jūs, kad 30 lapkričio komisija pristatė dokumentų rinkinį dėl švarios energijos visiems europiečiams, įskaitant teisėkuros pasiūlymus apimančius energijotinį naudingumą, atsinaujančią elektrinę, e, elektros rinkos kūrimą, tiekimo saugumą ir valdysenos taisyklės energijos sąjungai. Šiandien pradedame įtrę darbą dėl šio dokumentų rinkinio ir aptarsime du iš pasiūlymų. Pradėsime nuo keitimosi nuomonėmis dėl pasiūlymo dėl peržiūrėtos direktyvos dėl pastatų energetinio naudingumo, Benson pranešimas. O po to bus pirmasis keitimas nuomonės dėl pasiūlymo patvirtinti direktyvą dėl skatimo naudoti atsinaujančių išteklių energiją. Blanko Lopės pranešimas. O dėl kitų pasiūlymų kalbėsimės per savo posėdžius kovo ir balandžio mėnesiais. E, šiai diskusijai numatyta viena valanda ir dabar noriu steigti žodį ponui Benson, kad jis pristatytų savo požiūrį į pasiūlymą dėl Mm, direktyvos keitimo dėl pastatų energetinio naudingumo. Prašom, penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju komisijai už puikų gerą pasiūlymą e, dėl naujo pastatų energetinio efektyvumo pasiūlymo. Mes savo nuomonės vis dar formuojame. Aš su dideliu susidomėjimu klausausi e, savo šešėlinių pranešėjų kolegų dėmesio. Mūsų pagrindinis E, tikslas yra aiškus, kuo efekt, energetinių požiūrį efektyvesni pastatai, e, tuo daugiau naudos atnešime Europos piliečiams, nes ir energijos bus mažiau sunaudojama, ir CO2 bus mažiau išmetama, ir ES bus mažiau priklausoma nuo importo. Šiandien kiekvieną dieną milijardas eurų yra išleidžiama energijai importuojamai į Europą, ypač iš pono Putino e, kuo geriau bus sutvarkyti pastatai, tuo mažiau mes būsim priklausomi nuo geopolitinio stabilumo. E, be to, e, renova, energetinis renovavimas gali sukurti darbo vietų, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms Europoje. Taigi viską teisingai pasakykime. E, reikia sutelkti dėmesį į tris dalykus, mano nuomonė. Pirmiausia, ilgalaikis planavimas, antras dalykas, finansavimo užtikrinimas, trečias dalykas, perspektyvus sprendimai E, galvojant apie ilgalaikį finansavimą, svarbu sukurti bendrąją strategiją, kad pasiektume ES ir energi... E, klimato ir energetikos tikslų 2050 metams, e, turime labiau padirbėti pastatų dalyje. Todėl Europos Komisija kreipėsi valstybės narės, kad jos sukurtų ilgalaikę plastatų energetinio efektyvumo strategiją. Be to mes turime priversti valstybės narės įsipareigoti ir pasiekti e, gerų išmatuojamų rezultatų, aišku, nepažeidžiant subsidiarumo principo. Mes e, turime galvoti, kaip įvertinti turimą pastatų bazę ir e, pasverti jų renovavimo kaštus. Mes kalbame apie energetikos politikos uh, naują strategiją, bet e, nepamirškime, kad nereikia ieškoti jokių uh, nepagrįstų argumentų nerenovuoti pastatų. Mano, pačios, mano paties valstybėje yra uh, labai daug renovuotinų pastatų, todėl mes turime nepamirasti pagrindinių uh, pagrindinio tikslo, galvodami apie pastatų efektyvumą ir jų renovavimą. Taip pat aš žiūriuosi, kad Europos komisija pritarė tikslui atnaujinti investicijas į pastatų renovavimą valstybių narių įsipareigojimai uh, užtikrinti investicijas e, pagal ilgalaikę strategiją jau galėtų būti pradėti gyvendyti. Man atrodo, kad yra labai svarbu teisingai peržiūrėti direktyvą ir aš norėčiau, kad būtų E, drąsiau vertinama privataus finansavimo galimybė. Privatus pinigai turi dirbti, jeigu taip galima pasakyti. Ta galima padaryti tik aktyvuodami stambiausius pensijų fondus ir finansinius institutus, bet to, kad turimi pinigai funkcionuotų, jie e, turi būti nesunkiai prieinami e, ir mes vis kalbame kad reikia sutvarkyti IPC sistemą. Po renovavimo e, nauja IPC turės būti įdėkta pastatuose ir tai nemažai kainuos, e, bet e, tą turėsime padaryti net ir mažiausiuose renovuotuose pastatuose. Ir baigdamas aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie ateities sprendimus. Visi suprantame, kad transporto sektorius turi labiau prisidėti prie anglės dvideginio išmetimo mažinimo, Todėl aš manau, kad bendra mintis sukurti padorę infrastruktūrą yra labai svarbi. Tačiau ateityje turime sutaikyti tokią direktyvą, kuri e, išspręstų nemobilumo problemas, nes dabar jis e, užblokuoja e, technologijų ir inovacijų e, raidą. Na, toliau turėsime galvoti, e, apie informacijos ir komunikacijų technologijų galimybių pasitelkimą, atnaujinant pastatus, e, turime e, reguliariai organizuoti inspekcijas ir kurti planus bendraudami su partneriais. Dėrybose dar daug ką reikės aptarti, bet aš labai norėsiu bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, taip pat noriu išgirsti visų jūsų nuomonės apie Europos komisijos pasiūlymą, apie prioritetus, kurie yra iškelti ir koks yra mūsų potencialas šioje srityje. Senkimės atpiginti energiją, kurkime darbo vietas energijos efektyvumo sistemose ir taip mes sukursime tvaresnį ir saugesnį Europą. Ačiū ponios ir ponai, ačiū, kad laikytės jums skirto laiko. Toliau socialdemokratų vardu ponė Natri. Puhun tällä kertaa om... Ačiū pirmininkė. Šį kartą kalbėsiu savo kalbą, suomių kalbą kaip pranešė sakė, padaryta teigiamą įtaką ekonomikos augimui ir finansavimo sistemos užtikrinimui, ypač kai kalbama apie energijos novatoriškumą ir darbo vietų kūrimą statybų sektoriuje. Be to mes turime galvoti apie ekologiškų ar ekologiškai išmanių pastatų kokybės tobulinimą kaip tie pastatai uh, gali atsipirkti ekonomiškai po to, kai jie yra atnaujinami. Energija taupantis pastatas dažniausiai yra uh, patrauklesnis gyventojams. Aš vakar vakare dalyvavau uh, kongrese Barcelonoje, kur buvo labai daug kalbama apie vadinosius išmaniuosius namus. Ši direktyva atveria tiesioginę galimybę uh, išmanių pastatų propagavimui ir daugelis paslaugų tiekėjų apie tai turėtų pagalvoti. Supraskim, kad kalbam ne tik tai apie sienas, mes kalbam apie išmanius namus, apie energijos valdymą. Aš labai džiaugiuosi pranešėjų iškeltomis mintimis ir jas remiu e, savo frakcijos ruoštų. E, manau, kad labai svarbu e, sutelkti dėmesį energetinį skurdą ir pagalvoti apie vairius e, finansavimo modelius valstybėse narėse. Apie tai turėtų būti rašoma nacionalinėse ataskaitose, turėtumėm galvoti, kaip valstybės pačios gali išspręsti energetinio skurdo problemas. Neretai su tuo yra susijusi nacionalinė specifika, specifika socialinės paramos sistemos skiriasi, todėl finansavimas nesunkiai gali e, būti skirtas naujiems pastatams, kurie e, paprastai yra perkami turtingesnių žmonių, o ne tiems pastatams, kurie, pavyzdžiui, yra nuomojami ir kuriuose gyvena e, neturtingesni žmonės. Taigi mes turim galvoti ir apie tai, kaip e, nuomojamus namus galime e, patobulinti. Taip pat aš remiu elektroninio mobilumo idėją iškeltą šiame dokumente. Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Pone pirmininkė, labai ačiū. Ačiū, kad man suteikėt žodį. Taip. Negalime nesutikti su tuo, kad reikia atverti milžinišką potencialą, kai kalbame apie energijos taupimą. Apie 40 procentų visos energijos gamybos yra susiję su statybinėmis medžiagomis. Todėl mes turėtumėm taip pat galvoti apie energijos vartojimo mažinimą. Dabar matome, kad teikiamas dar vienas pasiūlymas, kuris pakeis reglamentą šiai sričiai rekomenduojama, kad pastatai būtų atnaujinti, pagerinti. Šiame dokumente yra pasiūlyta daug įvairių metodų. Sakoma, kad tie sprendimai leis ženkliai pagerinti energijos taupimą pastatuose, ypač šitolimesnėje perspektyvoje. Šiomis nuostatomis siekiama E, naudoti pastatuose automatinio valdymo sistemas, vadinamasis išmanesias sistemas. Elektromobilumas taip pat turi būti skatinamas, ypač dideliuose priekybos e, pastatuose, komerciniuose pastatuose. Taigi, ką aš noriu iš esmės pasakyti? Norime skatinti energijos efektyvumą, bet to nepakanka turime racionalizuoti ir supaprastinti nuostatas. Kartais liberalizavimas yra būtinas, nes tai, ką šiandien parengėme, ne, štai ką šiandien galioja, net neša jokios naudos. Pavyzdžiui, kai kalbam apie e, šildymo boilerių valdymą. E, dabar sukurta sistema niekiek nepasiteisina. Aš pritariu tam, kad nuostatos turi būti supaprastintos, bet e, kai kalbam apie vadinamąjį elektromobilumą, man iškyla šiokių tokių dviejonių. Negyvenamosiuose pastase vienas iš dešimt E, valdymo taškų būtų e, kontroliuojami per elektromobilumo sistemą. Nuo 2005 metų jau yra nustatyti tokie reikalavimai ir mano nuomonė yra per daug griežti. O aš manau štai kaip. E, tokie reikalavimai, jų gyvenimas kainuoja labai brangiai, investicijos neatsipirkto, mesgi siekiame taupumo. Uh, E, nustatytieji principai yra taikomi ir gyvenamiesiems, ir negyvenamiesiems pastatams. Aš dokumentų iš esmės neprieštarauju, tačiau manau, kad infrastruktūra turėtų būti sukurta racionaliai. Ir šiame procese mes turėtumėm atsižvelgti į tai, kad rinka jau yra prisotinta. Elektromobilio infrastruktūra, man atrodo, priimtina, bet kiekvienos valstybės specifika turi būti įvertinta. Ponas Petersen iš Aldės. Čia, uh, first... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už tai, kas susisiekė su šešėliniais pranešėjais labai ankstyvame etape ir galėjome tartis, išsakyti pasiūlymus, e, rūpimus dalykus. Labai svarbu yra gauti finansavimą pastatų renovavimui, tai yra svarbiausias dalykas, bet yra ir kitų problemų, kitų kliučių Turime rasti būdą išspręsti daugelį administracinių kliučių, kurios neleidžia kurti paskatų, renovuoti pastatus. Tai svarbu, kalbant ir apie didelės įmonės, ir apie mažas bei vidutinės įmonės. Finansavimas turėtų būti prieinamas. Per nelik daug valstybių narių turi labai suskaldytas, fragmentuotas sistemas. Jos labai skiriasi nuo savivaldybės prie savivaldybės ir nėra pakankamai informacijos, kokiomis finansavimo sistemomis būtų galima naudotis. Mes turime skatinti vieno langelio principo e, panaudojimą, kad būtų sukurtos geresnės sąlygos visiems. Ir tokiu būdu būtų pagerintas energijos vartojimo efektyvumas pastatuose. Turime taip pat remtis geraisiais pavyzdžiais. Mes turime pažiūrėti, kaip yra vertinami projektai, kaip būtų galima sertifikatus dėl energijos vartojimo efektyvumo naudoti ir tas priemonės gerinti. Kiti susiję dosie energetikos srityje taip pat yra svarbus. Turime visas energetinės sistemas kaip visumą vertinti. Ir energijos vartojimo efektyvumas turbūt įsprendžiamas holistiškai. Reikia užtikrinti sąsajas tarp skirtingų technologijų Taip pat, kai kalbam apie pastatus, nes pas, pastatai yra vienas iš tų pastatų, kai galima naudoti labai įvairias technologijas tiek pastatų viduje, tiek jų išorėje. Ir tas technologijas reikėtų naudoti kiek galima optimaliau ir sukurti taip pat naujas ir verslo galimybės, naujus verslo modelius. Čia matau daug galimybių. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį, kai galima užtikrinti E, išmanes iniciatyvas, ekologiškas iniciatyvas energetikos sąjungoje. Laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Toliau ponas Tomas, kuris pakeičia poną Marcelis. Atsiprašau, ponas Marcelis pakeičia kitą asmenį. Priešingai. Dėkuoju. Čia mes kalbame apie pagrindinius reikalavimus iškeltus. Ir čia reikėtų labai atidžiai pasižiūrėti, kaip reikėtų taikyti Paryžiaus susitarimą. Tai buvo didžiulė pažanga, pasiekta prieš pusantrų metų. Tai yra plataus užmojo susitarimas, jis toks ir turėtų būti, jeigu mes norime įgyvendinti 1,5 laipsnių tikslą. Mes turime mažinti energijos suvartojimą ir gyvendinti reformas. Pastatai neturėtų būti izoliuotai vertinami. Mes turime skirti pakankamai dėmesio pastatų sektoriu ir įtraukti juos į bendrą ekosistemą, nes tai yra susiję su visa miestų infrastruktūra ir taip toliau. Tai turi būti neatskiriama sistemos dalis. Taip pat turime nepamiršti, kad daug ką galima išspręsti per technologijas, bet ne viskas. Technologijos gali mums padėti sprendžiant aplinkosauginę krizę, bet be aukštųjų technologijų yra ir, ir kiti sprendimai nesusiję su technologijomis, kurie taip pat yra nemažiau veiksmingi. Pavyzdžiui, namuose kurių savininkai nėra pasiturinti žmonės, galima naudoti ir kitokius nebrangius sprendimus. Turime globaliai viską peržiūrėti ir pasižiūrėti į tų technologijų gyvavimo ciklą, į investicijas. Energetikos kooperatyvai, namų ūkių kooperatyvai galėtų čia padėti. Reikia panaudoti žmogiškosius išteklius žmonių galimybės investuoti į pastatų energijos, energinį efektyvumą. Dėkuoju. Ačiū. Dabar dvi minutės. Guja. Pono įsilikiotis. Ačiū pirmininkė, kolegos. Energijos vartojimo efektyvumas labai svarbus, kalbant apie pastatų energinį efektyvumą, mes turime įgyvendinti integruotą programą. E, mums tai yra prioritetinis klausimas, mes norime pagerinti pastatų energinį naudingumą dėl aplinkosauginių priežasčių, taip pat norime gerinti ir atskirų asmenų sveikatą, asmenų, kurie gyvena tuose pastatuose, kurie nėra tinkamai aprūpinti, kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą. Energetinis skurdas turėtų būti išgyvendintas. Ir siekiant kovoti su energetiniu skurdu, mes turime sustiprinti socialinės politikos kryptis, sukurti socialinę pusiausvyrą ir energiją vertinti kaip viešą prekę, viešo intereso prekę. Pastatų energinis naudingumas gali padidinti išlaidas namūkiams. Bet 23 e, tūkstančiai žmonių gyvena būtent energinėme skurde, energetinėme skurde Europos Sąjungoje. Mes negalime kalbėti, kad čia būtų finansavimas skirtas tik tai išmaniems pastatams. Mes turime naudoti viešasias lėšas, kad galėtume užtikrinti tinkamą pusiausvyrą mm, ir užtikrinti privatiems asmenims geresnės gyvenimo sąlygas. Reikia taip pat skatinti ir privačias investicijas. Investicijos e, neturi būti daromos vien ten, kur galima gauti didelį pelną. Turime atsižvelgti ir pažeidžiamas gyventojų grupės. Būtent tie žmonės gyvena pastatuose, kurių infrastruktūra yra prasta ir būtent tuos pastatus labiausiai reikia renovuoti. Ponas Varano, ačiū. Mes pritarėme šiam pasiūlymui dėl pastatų energinio naudingumo. Ypač tai yra svarbu, kalbant ir apie pastatų renovavimą. Čia būtina užtikrinti sąsajas - renovavimas, restauravimas namų ir e, pastatų energinio naudingumo didinimas. Kai kurie dalykai juda labai lietai, bent iki šiol tai buvo. E, čia svarbu atsižvelgti į tai, ką reikia konkrečiai padaryti, kad galėtume jau gauti e, naudą iš pastatų energinio veiksmingumo. Mes palankiai vertiname šį pranešimą, bet reikia atsižvelgti į nustatytas ribas 10 procentų. Ir taip pat reikia kelti klausimą, ar tai tikrai bus veiksminga, ar tai užtikrins e, tikrą E, mobilumą. Buvo kalbama apie 30 tūkstančių eurų. Svarbu užtikrinti geresnę prieigą prie finansavimo. Taip pat e, kainų mažinimas taip pat yra svarbus ir reikia e, užtikrinti mm, geresnį e-mobilumą. Išnamieji pastatai yra labai svarbu, tai yra e, vienas iš dalykų užtikrantis energijos vartojimo efektyvumą. Energijos dokumentų rinkinyje mes turėtume matyti visą bendrą vaizdą ir tinkamai užtikrinį e, energetinį valdymą visose srityse, tiek nacionalinių lygių, tiek ES lygių. optimalus naudojimas megavatų gamyboje. Čia mes turime išanalizuoti monopolių veiklą ir jų neigiamą poveikį ir labiau ginti vartotojų teisės. Kiti kolegos, kurie norėtų prisidėti prie diskusijų, kiekvienam po minutę. Pirmiausia, ponė Griffin, prašau. Ačiū pirmininkė. Tai labai svarbus dosie. Energetikos vartojimo efektyvumas yra ypatingos svarbos. Man kerime susirūpinimą atotrukis tarp e, pačios užduoties dydžio iš vienos pusės, kai kalbam apie renovavimą pastatų, ir komisijos e, pasiūlymas dėl pastatų energinio naudingumo. Kaip kolegos sakė, pasiūlyme daug dėmesio skiriama išmaniesiems pastatams, e, energijos vartojimo e, mažinimui. Tačiau aš manau, kad lygiai taip pat mes turėtumėm kalbėti apie pastatų sektoriaus renovavimą, ypač atsižvelgiant į tuos žmonės, kurie gyvena skurde ir gyvena visiškai energijos vartojimo prasme neefektyviuose pastatuose. Uh, Taip pat reikia socialinių būstų energinį efektyvumą didinti. Ir renovavimas yra galimybė suteikti galių gyventojams, pagerinti bendruomenių gyvenimą ir skatinti vietos ekonomikos vystimasi. Energijos vartojimo efektyvumo tikslai yra labai svarbus. Apie 7 milijonai žmonių galėtų būti ištraukti iš energetinio skurdo. Ačiū toliau, ponia Van Braunt. Oh, much, um, uh... Labai ačiū. Keletas politinių pastabų. Turėsime dar progų detaliai pakalbėti apie šį dokumentą. Kai buvo net panėta pranešėjo ir visiškai teisingai, noriu pabrėžti tai, tai yra ne tik labai svarbus dokumentas ir jis yra ne tik energijos sąjungos dalis, bet ir mūsų įsipareigojimų laikantis Paryžiaus įsipareigojimų dalis. Tai yra labai svarbu, kodėl aš tai pabrėžiu. Negali vieno dalyko išimti iš konteksto. Reikia matyti viską kaip bendrą globalų įsipareigojimą. ETS, švari energija, transportas, visa tai yra, eina kartu. Todėl labai svarbu dirbti mums visiems kartu šiame komitete, kad turėtume bendrą tą vaizdą, o ne izoliuotai traktuotume atskirius klausimus. Dar viena pastaba, kaip pabrėžė Tereza ir kiti, reikia ieškoti bendros naudos. Energijos naudingumas, pastatų naudingumas gali sukurti daug darbo vietų, jis gali padėti užtikrinti, kad susidarosime su energetiniu skurdu ir tą prasme turime e, siekti labai ambicingų ir konkrečių įsipareigojimų šią prasme. Ponas Keli. Labai ačiū. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad man labai malonu, kad panas Bensonas čia yra pranešėjas, nes jis yra ne tik autoritetas šią temą, jis taip atrodo pavyzdį, nes pats savo namą atnaujino pagal pačius aukščiausius paslaugų nuodgumo standartus. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas čia, tai yra švietimo klausimas. Esu iš Airijos ir mes norime užtikrinti, kad e, pastatų burbulas įvyko pas mus ir buvo daug prastų pastatų pastatyta. Nenoriu, kad atsi, tiktų daugiau niekur tai kitur. Taigi turime užtikrinti, kad e, darbo jėga būtų kvalifikuota. Kalba apie statybininkus, elektrikus, e, santechnikus ir taip toliau. Per savaitę išmokti visų svarbių profesinių dalykų nepakanka. Todėl mes turime užtikrinti, kad tie, kurie dirbs, būtų tinkamai apmokyti tai daryti. Ačiū, pana Kelgė. Panas Poka, ačiū pirmininkė. Ir pranešėjau, kalbant apie žiemos dokumentų rinkinį, tampa visai aiškiau, kad dėrybos bus visuotingesnės ir mes tai matėme tarybos dėrybose. Valstybės narės pasisako už, tai, už, bet mes turėsime apriepti ne tik globalius klausimus, bet ir detalės. Jeigu konflikt, bus konfliktas su taryba, tai jis tęsis ir tęsis ir jis atidės visą įgyvendinimą. Kalbėsime apie direktyvą, tiesa, iš esmės nekeičia dabartinių formuluočių, tačiau aš manau, kad yra dar problema. Tai visų pirma, e, apibrieštis dėl to, kas yra beveik nulinio suvartojimo pastatai. Jo nėra. Tai palikta varsiems narėms, o tai nėra gerai. Aš manau, kad reikalavimai tokiems pastatams turėtų būti nustatyti ES lygmenių. Ir paskui pakeista formuluoti E, direktyvoje išlaiko originalų ketvirtąjį straipsnį dėl energetinio naudingumo, kas yra gerai, nes tai gali padėti renovuoti pastatus ir spręsti energetinio skurdo klausimus. Tačiau būtų gerai penktą straipsnį perkelti ir įtaikyti ne tik vyriausybės pastatams, bet ir visiems viešiesiams, visuomeniniams pastatams. Ponas Količiak, ačiū. Noriu pratesti pono Poka mintį. Manau, kad visuomeniniai pastatai ir socialinis būstas turėtų būti speciali grupė, kai kalbam apie pastatų e, energetinį naudingumą ir izolaciją. Svarbu ne tik izolacija, bet ir šešėlio sukūrimas, nes e, pietinėse valstybėse reikia taupyti energiją e, sukuriant pastatams šešėlį, taip pat ventiliaciją. Jeigu pastatas gerai izoliuotas, jis turi būti gerai ventiliuojamas, gerai vedinamas, nes kitaip sukuriamas mikroklimatas, kuris yra kenksmingas žmonėms gyvenantiems tokiuose izoliuotose pastatuose, jeigu jie nėra gerai vedinami. Taigi taikant įvairiausias priemonės, turime turėti paprastą būdą, kaip viską įvertinti, jeigu norime izoliuoti tuos pastatus, panaudodami Europos pinigus. Energetinis skurdas. Na, atsakas į tai yra teisė į galimybę gauti minimalų energijos kiekį. Kartais atsiranda konfliktas su paveldo institucijomis. Ir paskutinis komentaras, jeigu norime Reikėjo suvienodyti ir e, elektros rozetės, pavyzdžiui, netgi. Ačiū. Toliau panas Blanko Lopes. Ponas Turmes, atsiprašau. Prašom dabar. E, labai ačiū. Ačiū Benai už pirmąjį pristatymą temos. Ilgalaikis planavimas yra labai svarbu ir čia yra e, ryšys tarp šito teisės akto ir valdysenos teisės akto. Man atrodo, kad reikia perskaityti iš naujo tekstą kad e, pamatytume, jog reikia sustiprinti ir socialinio būsto aspektus. Jeigu pažvelgsime, kas vyksta daugelėje šalių šią žiemą, smogas e, ten, kur e, deginama akmens anglis ir nėra pastatai izoliuoti, sukuriamas didžiulė tarša. Mums reikia teisingos strategijos šiuo klausimu. Viena paskutinė problema, Benai, aš nežinau, ar turime sprendimą jai naftos ir dujų kainos yra santykinai žemos ir e, prognozijas rodo, kad jos išliks e, mažos. Kaip galima sukurti verslo modelį, kuris būtų pagristas vien tik tai privačiais pinigais, tokia aplinkoje, kai naftos ir dujų kainos yra žemos. Turime būti realistai. Mums reikia pasiekti nulinio CO2 išmetimo pastatų srityje. Ir tam reikia viešųjų pinigų, kad būtų galima sukurti svertą privačiams investicijoms. Dalis mūsų darbo turi būti detaliau galvoti apie tai, kaip geriausiai pasinaudoti viešaisiais pinigais, bet kadangi nafta ir dujos pigios, CO2 kaina maža, nebus pakankamai paskatų verslo modelio, nebus e, renovacijai vien remiantis privačiomis investicijomis. Turime to, tos tikrovės nepamiršti. Ačiū. Ačiū. Panas Blanko Lopės. Ačiū pirmininkė. Energetinis pastatų naudingumas yra ypatingai esmus, kalbant apie ES dekarbonizavimą. dideli vartotojai gali pelningai sutaupyti, aišku. Tačiau didelė pastatų dalis nėra e, energetinė prasme efektyvus, todėl reikia daug pastatų renovuoti. Žinoma, kad energijos taupimas e, e, įmanomas atnaujinant pastatus, tuomet vartotojai vartoja mažiau energijos ir tai taip pat padeda skurti darbo vietas. Tai yra todėl galimybė kovoti su energetiniu skurdu. 23 milijonai šeimų vis dar susidarė su energetiniu skurdu Europą. Jie mums reikia prieinamos informacijos apie tai. Tai kaip e, gerinti pastatų naudingumą, kokias priemonės galima taikyti. Ir vėlgi tai yra galimybė mums visiems. No, mister... Labai ačiū. Ponas Pirakis. Pone Spirakį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Džiugiuosi, kad pranešėjas yra ponas Bensinas, nes jo paties namas yra išmanumo pavyzdys. Bet turime uh, rasti sąsajų tarptų labai gerų, išmanių pastatų ir tų apgriuvusių pastatų, kuriuose gyvena daugelis Europos gyventojų. Tesalonikose aš sutik, sudėjusi daug pastangų, Salonikose atsiprašau, kad šis klausimas išjudėtų, nes labai didelė dalis gyventojų gyvena e, energetinėme skurte pastatuose, kurie yra neveiksmingi. Ir mes turime suprasti, kad energetinis skurdas reiškia, kad susiformuos padėtis e, netoleruotina piliečiams. Todėl mums reikia finansavimo platformos, kuri pasitelkiant EFSI fondus ir kitus fondus iš privataus sektoriaus būtų sutelkti tam, kad būtų nuveikta tas, kas reikalinga. Be to turime informuoti visuomenę apie labai uh, apčiuopiamus gerus rezultatus, kurie iš viso to išplauks. Ačiū. Sì, grazie Presidente. Taip, ačiū ponė pirmininkė. Visa eilė problemų čia įvardinta. Ir man atrodo, kad šiuo konkrečiu pasiūlymu vienas iš svarbiausių, viena iš svarbiausių minčių yra ta, kad reikia supaprastinti sistemą ir peržiūrėti taip pat direktyvą. Taigi nekalbame apie tai, kad reikia kažkokių tai parametrų. Privalu užtikrinti e, pastatų energetinį efektyvumą. Tačiau yra nustatyta iki šiol jau tam tikrų ribų ir mes apie tai privalom galvoti, turime tas ribas panaikinti. Todėl aš siūlau, kad pirmajame tekste uh, būtų išsikelti toliau siekiantys tikslai e, ir kai galvojame apie, pavyzdžiui, tuos 5 procentus, tai visi suprantame, kad to tikrai nepakanka. Dar vienas dalykas, kai kalbam apie gyvendinimo mastus arba taikymo mastus, jie turi būti išplėsti Būtina kalbėti apie privačius, viešus pastatus ir e, kitus e, žymiai platesnio profilio pastatus, nes pastatai turi būti efektyvūs nepriklausomai nuo jų paskirties. Much, Mr... Panas Karins toliau. Uh, Labai ačiū. Labai įdomi ši diskusija. Aš vieną dalyką norėčiau išskirsti e, iš praktinės pusės. Akivaizdu, kad pastatai yra puikus dalykas e, siekiant efektyvumo, gerinant e, aplinkos apsaugos kokybę ir panašiai, bet kalbame apie kaštus ir kalbame apie kokybę. Aš galiu kalbėti apie tris Baltijos valstybės ir e, tos problemos aktualios ne tik mums, visai rytų Europai. E, E, sovietinis palikimas yra daugybė 8-9-10 e, pristatytų pastatų, kurie energetinio efektyvumo požiūrių yra visiškai e, nesandarus, nes tuo metu niekas to nesirūpino. Kad tuos pastatus pakeistume naujais, suprantame, kad neužtenka statybininkų kvalifikacijų, žmonių, kurie atliktų tas renovacijas kvalifikacijas. Yra tokių, kurie sako, kad reikia tiesiog izolaciją uh, užtikrinti, bet tada iškils e, problema, kad necirkuliuos oras. Jeigu sistema bus e, neventiliuojama, e, jeigu pastas bus neventiliuojamas, tai jame nebus įmanoma gyventi, daugiau žalos padarysim negu naudos. O ventiliacija kainuoja mūsų šalyse tie pastatai nėra socialinis būstas, tie pastatai yra žmonių rankose privatizuoti tie pastatai dabar yra, dabar jie e, daugiausia priklauso neturtingiausiams žmonėms, nes turtingesni persikelia į kitus naujus namus ir dabar mes e, matome, kad neturtingi žmonės gyvena prastuose pastatuose, kuriems reikia daug investicijų. E, iš kur imti tų pinigų, jeigu reiks daugiau mokėti už tuos būtus per daug, niekas negalės to įpirkti, todėl mes turim išvengti to amžino rato, užburto rato. Galiu pasakyti, kad mano uh, sąraše uh, yra ponas Kelly ir aš norėčiau atkreipti dėmesį. Jis sakė, kad ponas Benson turi puikų namą ir uh, jis tarnautų kaip pavyzdys išmaniesiems namams. Aš norėčiau priminti, kad ir pranešėjas, ir šešėliniai pranešėjai turi nepamiršti, jog didžiausias uh, visose valstybėse pastatų savininkas yra vyriausybės. Todėl vyriausybės irgi turi galimybę rodyti pavyzdį e, su savo turtu. Ir kaip ponas Karins kalba, e, apie tuos katastrofiškos padėties pastatus ir žinokime, kad neretai tie pastatai priklauso vyriausybėms. Tos vyriausybės e, dalys, kurios kalba apie reglamentus ir reikalavimus privačiam sektoriu, pamiršta dažnai, kad pačios valstybės rankose yra daug nekilnojamo turto. Taigi pripažinkime, kad ES valstybėje priklauso didžiausia dalis pastatų. Ponas Gerek. Dziękuję bardzo. E, mówiąc o Labai ačiū. Kai kalbam apie energijos efektyvumą pastatuose, turime nepamiršti, kad e, čia e, svarbi yra vietos problema, nes šilumos tolimais atstumais neeksportuosim. Europa yra e, labai nevienoda pagal geografinės sąlygas. Šiaurėje reikia turbūt 200 km valandai, tuo tarpu pietuose 30 kWh valandai užtenka, kad pastatas būtų pašildytas, todėl būtų klaidinga kalbėti apie vieną bendrą modelį, kuris būtų taikomas visoms valstybėms. Na ir antras pastebėjimas. Architektams ir miestų planuotojams tenka labai didelis darbas. Jį turėtų jį atlikti, stengdamiesi geriau panaudoti mūsų turimas sąlygas, e, geografinės sąlygas valstybėse narėse. Turbūt tai nebūtų pats efek, greičiausias e, ar efektyviausias būdas energijos efektyvumo užtikrinti, bet tikrai greičiausias. Äh, wir haben jetzt alle davon geredet, wie wichtig es ist, Energie zu sparen und wie schlimm es ist, wenn Menschen. Mes visi kalbėjome apie tai, kad svarbu taupyti energiją ir kaip baisu, jeigu žmonės patenka energetinių kurtą, skurdą. Bet ką padaryti dabar? Vieną dalyką norėčiau išskirti. Jeigu kalbam apie uh, pastatų um, struktūrą, tai suprasim, kad uh, jau naujai statomi pastatai kainuos daugiau Atitinkamai nuoma kainuos brangiau ir žmonės, kuriems reikės nuomotis, negalės įpirkti tų būstų. Arba tiesiog e, namai nebėra statomi ir daugelį miestų tą matome. Yra daug miestų, kuriuose nebėra naujų statybų, nes viskas labai brangiai kainuoja dėl mūsų nustatytų nuostatų e, reikalavimų ir nuoma labai brangiai kainuoja. Ir galiausiai matome, kad pasiekime priešingą rezultatą, negu kad norėjome kaštai e, išauga ir žmonės atsisako statyti pastatus, nes eiliniai žmonės nebegali įpirkti. Sveikinu, pasiekėm priešingą rezultatą, negu norėjom. Ketinimai geri, bet pasieks nieko negalim. Ponas Nika. Mulțumesc, domnule președinte, o singură observație. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti vieną komentarą. Man atrodo, kad reikia įvesti privalomus elementus į ES politikos kryptis. Daugelį rytinių valstybių narių yra daugiabučių pastatai, jų yra didelis kiekis ir būtina juos renovuoti. Yra lėšos skirtos pastatų energiniam naudingumui pagal regioninių e, fondų e, sistemą bet tai neleidžia vietos savivaldybėms imtis iniciatyvos. kad privačių piliečių išlaidos galėtų būti padengtos iš savivaldybių lėšų. Pavyzdžiui, jeigu bent vienas gyventojas pasipriešina pastate tokiam planui, tuomet negalima e, renovuoti tų pastatų ir gerinti jų energinį naudingumą. Kartais biurokratiniai e, dalykai trukdo e, priimti tinkamus sprendimus ir tai yra sunku paaiškinti. Tokiu būdu nėra tinkamai panaudojami europiniai pinigai ir nėra užtikrinamas pastatų renovavimas. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti, prisidėti prie diskusijų? Panašu, kad nenoriu visiems padėkoti už tai, kad laikėtės disciplinos. Ir dabar iš pono Hodsono, pono Hodsono norėčiau paprašyti iš energetikos generalinio direktorato pasisakyti. Ačiū pirmininkė, diskusijos buvo labai įdomios, mes laukiame tesinio tų diskusijų. Norėčiau sugrįžti prie kelių išsakytų past, pastabų. Ponui Benson noriu pasakyti, mes laukiame išgirsti daugiau jūsų idėjų. Kaip, būtų, kaip teisės aktai galėtų skatinti prieigą prie privačių lėšų, privačių fondų. Mums įdomu, ką Jūs galėtumėt pasakyti šią temą. Taip pat neturime užsiskleisti vien mobilumo klausimuose. Poniai Kopalanatri ir ponui Keli. Taip, mes pritarėme, kad reikia sutelkti dėmesį į įgūdžius. Per Horizontas 2020 mes dirbome ir parengėme įgūdžių projektą. Kol kas mes neturime E, darbo jėgos, pakankamai darbuotojų būtų galima tai įgyvendinti. Čia reikėtų kažkokių paralelių veiksmų imtis. Ponui Čerčia, kuris išsakė susirūpinimą dėl elektromobilumo sąnaudų. Taip, tai yra susijęs su tam tikromis išlaidomis maždaug 8 milijardai, tokia suma paminėta. Bet mes čia neturime užstrikti prie problemos, kas pirmas višta ar kiaušinis mums būtina spręsti problemas ten, kur yra žmonės, kur gyvena žmonės, tinkamai investuoti ir siekti visiems bendro tikslo. Reikėtų ieškoti ekonomiškai efektyvių sprendimo būdų. Dėl vieno langelio principo pritariu šią idėją. Vėlgi, Horizontas 2020 mes bandėme nacionaliniu lygiu spręsti klausimą, ieškoti nacionalinių platformų, kaip būtų galima įgyvendinti uh, išmanių pastatų projektus. Būtina e, sutelkti ir privačias e, firmas ir įmonės, jos taip pat yra pateigusios gana patrauklių reikalavimų ir tai reikėtų panagrinėti išsameu. Pritarėme ponui Maršelėsi dėl sąsajos su platesnė sistema. Vienas iš vaidmenų yra būtent įvertinti, ar vieną ar kitą pastatą galima įtraukti į platesnę elektros tiekimo sistemą, užtikrinant e, mažesnį energijos suvartojimą. Mes negalvojame vien tik tai apie aukštų technologijų sprendimus. Pavyzdžiui, jeigu yra pastatas, kuriame yra, tarkim, karšto vandens sistema, galima tą šildyti elektrą, tą sistemą. Taigi ne vien aukštųjų technologijų sprendimai yra tie, mes, kuriuos mes skatiname remenę. Ponui Silijotis dėl klausimo, dėl energetinio skurdo. Daugelis minėjo šią problemą. Mes atlikome analizę. Vien atlikdami įgyvenimą šį projektą mes suteiksime naudos mažas pajamas turintiems žmonėms. Jeigu yra nuomojamas nekilnojamas turtas, reikia gauti iš karto informaciją iš savininko apie e, energijos vartojimo efektyvumą. Jeigu pastatas yra renovuotas, reikia gerinti ir energijos vartojimo efektyvumą. Ir iš tų investicijų turėtų naudą gauti tiek savininkai, tiek uh, nuomininkai, apie 3 milijonai e, namų ūkių buvo ištraukti iš skurdo e, e, atliekant pastatų renovavimą. Žinoma, galima dar daugiau padaryti, dar daugiau žmonių palengvinti gyvenimą, bet tai jau yra didelis žingsnis į priekį. Ponui Tamparano ir ponui Tomas, taip, yra ryšys su rinkos planavimu, su uh, E, valdymo sistemomis. Mes naudojamės pastatų e, energinio daugimo direktyvą ne vien, kad užtikrintumėm didesnį energijos vartojimo efektyvumą, bet apskritai renovuotumėm e, pastatų sektorių. Mes pritarėme, kad ilgalaikiai planai yra patingai svarbus ir jie susiję su tinkama valdysena. Kai ministerijos parengė ilgalaikius energijos valdymo planus, jie turi žinoti, kaip prie to galėtų prisidėti būtent pastatų sektorius, prie tų planų įgyvendinimo. Taip pat e, pritarėme, kad yra aiškus ryšys su Paryžiaus susitarimu. Mes turime iškoti ir kitų priemonių, kurias reikėtų gyvendyti. Tai būtų ES indėlis e, į tuos planus, kuriuos esame įsipareigoję įgyvendinti. Taip pat ir turime galvoti apie laikotarpį po 2030 metų. Viena sritis, čia atsakysiu ponui Parką. Nereikėtų plėsti pasiūlymo taikymo srities. Mes nesiūlome žiūrėti, kalbėti apie pastatus, kur beveik visai nesuvartojama energijos. Kol kas dar nesame pasirenkę tai daryti, mes nesiūlome e, energijos efektyvumo ir efektyvos penktos straipsnio perkelti į šį pasiūlymą, nes tik tai pradėtos įgyvendinti šios nuostatos ir dėl to nereikėtų kol kas siūlyti išplėsti taikymo sritį. Rizika e, siūlyti kitas nuostatas yra tai, kad, kad tos diskusijos labai išsiplės, jos bus labai sudėtingos ir užsitęsusios. Tam tikrose sritise galima tobulinti teisės aktus, Bet e, labai daug išlaidų pareikalaus tai, jeigu mes išplėsime taikymo sritį. Dėl viešųjų lėšų ponas Tomas iškėlė. Taip, mes galime naudoti viešasias lėšas, tačiau daug galima, daug galima pasiekti ir be viešųjų lėšų. Daug galima gerinti, e, gerinant bendrąją struktūrą, sistemą, e, taupant Ir kalbant apie išmaniuosius e, pastatus, yra tam tikra duomenų bazė kaupiama, pavyzdžiui, kai yra keičiami pastatų langai, taip pat statybų bendrovės, tam tikros investicinės bendrovės galėtų dalyvauti e, šiame taupimo procese. Svarbu tam skirti reikiamą dėmesį. Past... Ponas Kalės ir ponas Nika kalbėjo apie daugiabučius pastatus ir privačią nuostabybę. Taip yra daugybė problemų, daug yra sutartinių santykių ir kiek reikia asmenų, kad jie nubalsuotų tinkamai, kad būtų galima atlikti mm, renovacija. Latvija, Lietuva, Estija turi daugybę gerų pavyzdžių, kaip galima rasti sprendimus dėl paslaugų renovacijos. Ir Lietuva Taip pat yra daug nuveikusi viešųjų pastatų sektorija. Galėtumėm pasimokyti iš Lietuvoje mm, įgyvendinamos strategijos. Ponui Hoil atsakysiu. Sutar, pritarėme, kad reikia e, skirti dėmesį išlaidoms ir kai kalbam apie naujus pastatus, daug pažangos yra pasiekta siekiant konferencijos, e, suvienodinant pastatus, kuriuose yra tinkamas energinis naudingumas ir kuriuose ne. Galėčiau ir daugiau kalbėti, bet jau kalbėjau gana ilgai, daugiau negu man buvo leista, taigi dabar jau baigsiu ir lauksiu tolesnių diskusijų. Ačiū. Managed, think... Ačiū. Labai įspūdinga, man atrodo, paminėjote visų komentarus. Dabar žodis pranešėjai, pana Bensonui, išvadoms padaryti. Ačiū pirmininkė, pirmiausia labai ačiū visiems komentarams, kuriuos patekė šiandien pranešėjai, kolegos, besidomintis e, šiuo klausimu. Nauji pastatai sudaro tik pusantro procento visų pastatų kasmet, todėl turime daugiau dėmesio skirti esamiems pastatams. Ilgalaikis planavimas valstybės narėse yra labai svarbus šią prasme taip pat. Ir keli kolegos šiandien minėjo energetinį skurdą ir būtinybę renovuoti e, visuomeninius pastatus. Aš visiškai sutinku su pirmininku, kuris paminėjo daugelį mūsų savivaldybių, regionų ir valstybių, kad jie būtent turi daug neveiksmingų pastatų ir gali tapti pirmaujančiais. Norėčiau detaliau pakalbėti apie tai tai, kad turime investicinį banką, EFSI, struktūrinius fondus ir taip toliau. Tačiau e, viešieji pinigai visų iššūkių išspręsti nepadės. Mums reikia pažangos e, užtikrinant privatų finansavimą. Ir tai yra viena svarbiausių problemų, kad pasiektume sėkmės šioje srityje. Tai reikia padaryti viską, ką galime e, šią prasme. Taip pat Van Bremt galiu pasakyti, kad e, valdysena, atsinaujinti šaltiniai taip yra svarbus dalykai, bet galiausiai noriu padėkoti ponui Hutchisonui ir jo darbuotojams už puikų bendradarbiavimą ir lauksime tolesnių dėrybų. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponia Bensinai. Kitas klausimas pagal mūsų darbo atrakė, 11. Skatinimas naudoti atsinaujančių išteklių energiją. Noriu priminti, kad čia turime vieną valandą šiam klausimui, per kurią bus pristatys klausimas pranešėjos, pranešėjo, ne, šiandien pranešėjai pasisakys ponas Blako Lopės, 5 minutės. Ačiū, pirmininkė. Komisijos pasiūlymas suteikia galimybę pagalvoti, kaip e, pritaikyti mūsų procedūras e, energetikos pasaulyje palyginti su ankstesniais reglamentais. Mums reikia reguliavimo sistemos, kurie atsižvelgtų į pasiektą pažangą šioje srityje. Jos turi būti skirtos tam, tam tiems mūsų įsipareigojimams kovotis klimato kaita ir tai bus viena svarbiausių priemonių rengiant ir tarptautinius sustarimus. Atsinaujančių šaltinių rinka yra galimybė bendrovėms ir darbo vietų kūrimui neturėtume praleisti šios galimybės. Turime pasinaudoti, pasinaudoti tuo vaidmeniu, kurį galime suvaidinti, panaudojant šias technologijas pramonės struktūros, profesinės kvalifikacijos, visą tai e, egzistuoja ir turime juos panaudoti kaip geras galimybės. Atsinaujančios technologijos yra pirmaujančiose gretose. Ir reikia galvoti ne tik apie ekonominį tvarumą, bet ir atminti tai, kad tai yra puikia proga užsitikrinti pigią energiją kuri gali pagerinti mūsų energetinį nepriklausomumą. Švari energija turi pozityvių aspektų, čia einame teisinga kryptimi, tačiau nesu įstikinęs, kad kol kas padarėme pakankamai, nes tikslai, kuriuos išskėlėme, yra labai ambicingi. Parlamento atsakomybė užtikrinti tų tikslų atitikimą tam, ką norime pasiekti iki 50 metų. Turime viršyti atsinaujančios energijos tikslus, kurie dabar yra 25 procentai visos energijos. Turime pasiekti energijos sektoriaus dekarbonizavimą iki 50 metų. 30 metams matytas 27 procentų tikslas. Konkurencingumo prasme 27 procentai ko gero bus pasiekti be jokių papildomų pastangų. Jau dabar turime siekti susitarti siekti daugiau, kad pasiektume 50-ųjų metų tikslus. Naujasis mūsų išskeltas tikslas turi būti tapti privalomas nacionaliniu lygmeniu. Tai yra tas įvaizdis, kurį norime sukurti ir skleisti. Norime, kad nacionalinis šaltiniai būtų e, konkurencingi, vis užimtų vis didesnę energijos rinkos dalį. Ir tas žiemos dokumentų rinkinys yra labai svarbus, e, integruoja atsinaujančių šaltinius energijos mišinį. Vienas iš įdomiausių pasiūlymo dalykų yra e, priemonės grįžtamosios priemonės, kuris turi neigiamą poveikį. Mums reikia užtikrinti, kad Europos vizija būtų kaip regiono, kuris daro viską, kad užtikrintų investicijas e, ir padidintų energetijos, energetinį efektyvumą. Dar vienas pasiūlymas. Reikia užtikrinti, kad vartotojai būtų įtraukti taip pat. Tai yra piliečius reikia įgalinti. Piliečiai yra labai svarbi energijos rinkos dalis. Tokia, jie tokia bus ir ateityje. Ir derinant įvairias priemonės, kainų nustatymo gamybos priemonės, leidžiant vartotojui pasirinkti, kokią energiją vartoti, yra svarbu. Todėl turime propaguoti išmanius produktus, kurie leidžia piliečiams tai padaryti. E, produktus, kurie sujungti išmaniaisiais tinklais. Direktyva turėtų palengvinti viso šio proceso įdėgymą. Tai yra svarbu, tai turėtų būti vartotojo teisė. Kad būtume nuoseklus, tekstas turi atverti galimybę tai padaryti, panaikinti tam esamas kliūtis. Taip pat turime galvoti ir apie atsinaujančios e, energijos panaudojimą transporte. Didelė dalis emisijų būtent yra transporto sektorijoje. Nepasieksime dekoronizavimo tikslų, jeigu nesiūlysime metodų, kurie padėtų spręsti šią problemą. Turime įsipareigoti tai Europos piliečiams. Mūsų pastangų rezultatų turėtų, rezultatai turėtų būti aiškus reglamentai, kurie e, sugebėtų išspręsti dekarbonizavimo problemą. Jeigu gerai dirbsime, tai turėsime švarios ir pigesnės energijos, energijos, kuri padės kurti darbo vietas. Mūsų laukia dideliai iššūkiai, bet Šie iššūkiai yra ir galimybės. Ačiū. Labai ačiū. Dabar šelniai pranešėjai. EPP vardu ponas Keli. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti komisijos pasiūlymą e, parengti naują redakciją direktyvos. Čia yra daug pozityvių elementų. Detaliai nekalbant per daug, aš norėčiau pateikti savo pradinės mintis, nebūtinai kažkokius pasiūlymus. Mintis, kurios kyla paskaičius pasiūlymą. Kaip e, ką tik buvo minėta, tikslai. Labai didelė diskusija bus susijusi su 27 procentų tikslu. Pirmiausia, turime atminti, kad parlamentas keliomis progomis yra patvirtinęs 30 procentų tikslą. Yra nuomonių, kad 30 procentų yra per daug, o kiti mano, kad tai yra per mažai. Tačiau turint galvoje tai, kad dauguma pasisakė už aukštesnį tikslą, praeitie mes privalome detaliai apie tai galvoti ir apsistoti ties to, kas yra veiksmingiausia. Taip pat reikės detaliai išanalizuoti komisijos studijas ir modelius, kuriais paremtas 27 procentų tikslas. Man atrodo, kad kai kuriuos atsinaujančių šaltinių kaina, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energija smarkiai sumažys, su, atpigo. Todėl reikia tos skaičius iš naujo išanalizuoti. E, tai svarbu, kad nepasiūstume neigiamos signalo atsinaujančių šaltinių bendrovėms. Taip pat, jeigu bus laikomas reikalai kaip įprastas scenarius, mums nepavyks pasiekti 300 metų tikslo. 27 procentai atrodo gana neambicingas tikslas, turime toliau apie tai diskutuoti. E, suvartojimas e, dalis dėl to yra pozityvos, reikia daugiau atsinaujančių šaltinių įtraukti energijos mišinti ir padidinti tokios energijos priimtinumą, ypač kaimo vietovėse. Visuomenės susidomėjimas čia yra labai svarbus. Turime būti atsargus kai kuriais aspektais, užtikrinant, kad išlaikytume sąžiningą energijos sistemą. Atsinaujančių šaltinių bendruomenės turėtų veiksmingai atgauti savo kaštus, pagamintos energijos kaštus, kai ją patekia į tinklą. Ir labai svarbu ne socializuoti to, tų kaštų, nes gana mažas vartotojų skaičius pasinaudoti tokią tokiamis galimybėmis. Šildymas ir vėsinimas. Džiaugiamės naują dalimi. Šia, e, šiems aspektams turiu pasakyti, kad čia turėsime dar padiskutuoti šios dalykus. Neprivalomas 1 procento didinimas kasmet, kaip siūlo kasmet, e, komisija galbūt neaptinkamai atspindi pažangą sektoriui ir gali pasiūsti blogus signalus. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad atidžiai turime analizuoti visą biokūro klausimą, praeitie neteisingai e, e, visą tai vertiname ir neturėtume padaryti tokios klaidos iš naujo. Ačiū, ponė Keli. Ponas Henkelis, atsaršyšėlinis pranešėjas. Kaip jūs žinote, Europos komisija siūlo 27 procentų e, atsinaujinančios energijos E, gamybos dalį e, bendrame energijos pagaminimo paveiksle. Ir apie tai yra nemažai diskutuojama. Kiekvienos valstybės narės dalis dar turės būti apibriešta. Tas pasiūlymas, kurį aš turiu prieš akis, nenumato jokių tikslų atskiriems sektoriams. Be to yra kalbama apie atnaujintą atsinaujinančių energijos šaltinių kvotą. Naujausias dalykas yra viršutinės ribos nustatinamas. Nuo 7 iki 3,8 procentų yra nu, sumažinamas transporto srityje e, e, atsinaujančių energijos šaltinių naudojimas. Tai daugiausiai yra susiję su žemės panaudojimo e, padariniais Žinote, kad Europos komisija kalba apie plataus masto infrastruktūrą ekologiško biologinio kūro gamybai visoje Europoje. Tada kyla klausimas, kokiu mastu Europos gamintojai e, jaus tokių apribojimų poveikį. Be to, mokslininkai yra išleiškę būkštavimų dėl atsiekamų, neišvengiamų neigiamų padarinių žemės naudojimui įvairiuose ES regionuose, kai padidės biologinio kūro suvartojimas. Pranešėjas Blanko Lopes siūlo, kad uh, sako, kad padidinti nuo šį tikslą reikėtų nuo 27 iki 30 procentų pagal Europos parlamento sprendimą, bet to jis kalba apie tai, kad reikia galvoti ir apie įprastinį kūrą. Kol kas aš dar savo E, indėlio į šį darbą neužbaigiau, bet tą padarysiu, bet aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, ne kompromituosime subsidiarumo principo ir valstybės narės turi pačios nuspręsti, koks bus jų energetikos mišinys, energinis mišinys. Sure. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėl tikslų. Aš sutinku, kad čia tobulėjimui dar galimybių yra, švelniai tariant, kaip pranešėjas sakė, uh, Ir aš tai interpretuoju, kad bent jau EKR ir APP panašiai masto. Ir aš džiaugiuosi, kad ITRE komitetas užsakė naują tyrimą. Pagrindinį darbą jau atlieka komisija, bet Europos komisijos pasitelkti skaičiai yra apie 2012 metus. Vadinasi, kainų uh, skirtumai tarp 2012 ir 2017 nėra įvertinti, į juos nėra atsižvelgta ir dabar investicijos nesinaušius energijos šaltinius e, kainuoja nebe tiek pat. Taigi, e, jeigu mes išsikelsime griežtesnius tikslus, atitinkamai e, E, reikės daugiau investicijų ir aš norėčiau, kad kolegos tai paremtų. Atsinaunančių energijos šaltinių naudojimas e, šildymo ir vedinimo sistemose. Svarbu, kad atsižvelgtumėm daugelį valstybių narių, kurių e, šildymo ir vedinimo sistemose atsinaujantis energijos šaltiniai jau dabar daug naudojami. Jau kalbame apie bendruosius tikslus, tai turime galvoti apie tai, kad visi sutinka su tam tikro procento nustatymu. Tos valstybės, kuriuose beveik visas šildymas yra iš atsinaujinančių energijos šaltinių, E, turės, neturės problemų tos tikslus įgyveninti. E, aš, e, kaip ir atsver šešėlinis pranešėjas, noriu pasakyti, kad turime galvoti apie bendrą šiltnamą efektą sukeliančių dujų mažinimą ir netiek svarbu yra, iš kokių medžiagų jis atsiranda, kai kalbam apie miškų subalansuotą naudojimą. Uh, E, valstybių narių kompetencija yra nuspręsti, koks bus jų energijos mišinys ir miškininkistės klausimai turi būti priimti domin. Taip pat pripažįstame, kad e, platus miškų plotai e, nėra e, randami visose valstybėse narse ir parlamente mes labai daug apie tai kalbame ir miškininkis yra aktuali tema. Yra valstybių narių, kuriuose miškai sudaro 78 ar 80 procentų teritorijos, o yra valstybių, kuriuose e, apskritai miškų yra labai nedaug ir jie tik tai kalba, kad reikia siekti tvarios miškininkisės politikos. Bet kokiu atveju pasaraisiais metais atsinaujantis energijos šaltiniai yra svarbi tema investicijas aptariant. Taigi mes turim duoti labai aiškių signalų investuotojams, bet to supraskime, kad ta politika bus ilgalaikė ir investicijų e, masai turės didėti. Ir paskutinis mano e, pasisakymo elementas - noriu kreiptis į visus komiteto narius. Mums tenka labai didelė atsakomybė už šį įtrę paketą. Todėl mes turime galvoti apie e, kompetencijų pasidalymą tarp komitetų. Jeigu mes turime uh, ETS, ne ETS ir žiemos paketą svarstyti, tai pasirūpinkime, kad mes gautumėm lyderio vaidmenį ir kad, kad bent jau mūsų balsas būtų išgerstas aptariant visus dosie. Žinia, kad turėsime turbūt pakovoti su Envi komitetu dėl tvarumo kriterijų, pavyzdžiui. Man atrodo, kad reikėtų drąsiai e, pareikšti, kad reikia bent jau bendros kompetencijos, kad mes neštumėm visą atsakomybę už paketo rezultatus. Tomas. Toliau panas Turmes. Uh, so, uh... Labai ačiū. Dėkui kolegoms už tai, kad beveik yra pasiektas konsensus, kad 27 procentai yra per maža riba. Kodėl? Todėl, kad kainos sumažėjo, atsinaujantis energijos šaltiniai buvo brangus, bet dabar taip nebėra. Pažiūrėkime į paskutinius konkursus. Uh, E, pakrančių vėjo jėgainių statybai arba saulės e, kolektorių statybai. Komisijos pateikti skaičiai yra atgyvenę. Mes turėtume aiškiai pagalvoti ir pasirūpinti, kad Europos komisija e, atnaujintų statistiką arba jeigu ne mes turėsim atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, kokios yra realios kainos. Jeigu mes dar sugalvosime, kad suprasime, kad tokie energijos šaltiniai atneša ir uh, galimybių taupyti energiją, tai tą skaičių galėsim padidinti ne tik iki 30, bet ir iki 35. Aš nesuprantu, kodėl Europos komisija sako, kad 50 procentų 2030 metais yra neįmanoma suma. Bet kita vertus, pati komisija sako, pereikim prie elektrinių automobilių ar elektra šildomų pastatų. Koks yra tikslas, jeigu automobilis bus varomas <clears throat> e, anglėmi, kūrenamas anglimi, tai jis bus taršesnis negu dizelinis automobilis. E, taigi, galvodami apie skaičius, mes turime pasvarstyti, ar iš tiesų reikia daugiau vartoti elektros. Elektromobilumas turi būti suderintas su efektyvumu, ypač kai kalbam apie pastatus. Jeigu pastatai bus energetinių požiūrį efektyvūs, tada gal ir pasiteisins elektrės šildymas. Atsinaujinantis energijos šaltiniai reikalauja daug kapitalų. Pagalvokime apie vieną dalyką. Lenkija suorganizavo konkursą PV. Visi žinom, kad e, Danijoje žemė yra brangesnė negu Lenkijoje. O Danijoje, pavyzdžiui, 95, o, o Lenkijoje būtų 55 megavatai per valandą. Tai kaip galime mes kalbėti apie vienodą konkurenciją? Kur slypi, kur čia šuo pakasas, kapitalo kaštai? Kapitalo kaštai Danijoje yra mažesni negu Lenkijoje, Rumunijoje yra brangiau, uh, brangiau kapitalas kainuoja negu Vokietijoje. Visi investuotojams galėtų pasakyti, kad kuo mažiau rizikos, tuo kapitalas pigesnis. Kitas svarbus dalykas komisijos pasiūlyme yra valdysena. Apie tai nėra pakankamai kalbama. Nesinaujančių energijos šaltinių valdysena nėra pakankamai gera. Mes turime grįžti prie privalomų nacionalinių tikslų, tai užtikrina investuotojams garantijas, tikrumą ir taip mes sumažinsim kainas. Valstybėms narėms turime padėti, kad jos e, gautų naudos iš e, atsinaujinančių energijos šaltinių iš elektros paskirstimo tikslų. Aš vis prisimenu Čičinį pranešimą, kuriame buvo kalbama apie tai, kiek kainuoja nebendradarbiavimas elektros sistemose. Kodėl Europos komisija nejuda į priekį ir kodėl vis dar kalba apie sistemos e, e taupumo e, principus atskirose ES dalise, Baltijos šalise, Pietričio Europoje ar kur kitur. Mes supraskime, kad e, Europos komisija reikia dirbti kitų principų. Ačiū. Ponas Bremėhijo. Ponia Bremėhijo. Ačiū, pirmininkė. Komisijos pasiūlymas nėra pakankamai plataus užmojų. Ir man kyla klausimas, ar energijos paslaugos ir tarnybos komisija, ar, ar, ar, ar tos tarnybos komisija bendradarbiauja tarpusavėje šioje srityje. Panašu, kad yra labai prastas planavimas darbų tarp komisijos tarnybų. Reikia atsižvelgti atsinaujančių išteklių energiją. Bet apskritai atrodo, kad jos yra dažnai užmirštamos, būtent atsinaujančios energijos rūšis. Mes turime kovoti su energetiniu skurdu, demokratizuoti produkciją, energijos gamybą. Ir svarbu visus, visus tuos veiksnius susijęti tarpusvėje, susijęti nacionalinės programas, įvairius paramos mechanizmus, kad galėtume daugiau dėmesio skirti atsinaujinančių išteklių energijai. Europos parlamentas čia taip pat turi tarti savo žodį, taip pat kaip ir komisija. Turime atsižvelgti į sąnaudų ir gautos naudos sanu, santyki ir turime ginti visų suinteresuotųjų šalių interesus, ar tai būtų uh, išmanios energijos gaminti ar įvairios asociacijos, kurios dirba su atsinaujančių išteklių energija ir taip toliau. Ačiū. Taip pat norėtume pakartoti tai, ką nekartą sakėme. Mes pasisakome už tai, kad reikėtų siekti ir nacionalinių tikslų kai kalbama apie atsinaujinančių išteklių energijos gamybą. Turime dirbti bendrai, suderindami savo veiksmus, žinoti, ką daro dešinė ranka, ką daro kairė ranka. Turime tinkamai ištikrinti bendradarbiavimą. Taip pat reikia atsižvelgti ir į energijos vartotoją, pagalvoti, kas jam yra geriausia. Čia atsinaujinančių išteklių energija galėtų suvaidinti pozityvų vaidmenį. Tikslai, kurie yra nustatyti, yra pakankamai žemi, juos reikėtų padidinti. Padidinti taip, kad visi galėtų gauti naudos. Taip pat reikia indėlio ir vietos lygių, kai maži gamintojai galėtų prisidėti prie bendros energijos gamybos. Bendro, bendros energijos gamybos. Tam tikros struktūros, pavyzdžiui, ligoninės, mokyklos, kitos panašios institucijos gali padengti 90 procentų e, energijos poreikio gamindamos energiją. Čia jau kalbam apie autonomišką energijos rūšių derinį. Vietos gamintojai galėtų prisidėti prie poreikių tenkinimo. Vietos lygių galima padaryti labai daug, mažieji gamintojai tikrai galėtų daug ką pasiūlyti. Tam tikros valstybės narės juda į priekį žymiai sparčiau nei kitos, pavyzdžiui, sparčiau negu Italija šioje srityje. Mes turime e, judėti į priekį, ne, ne vien žodžiais, bet konkrečiais darbais įgyventi pro, programas, kad piliečiai galėtų gauti naudos iš to, nes mums svarbiausia yra būtent piliečių poreikiai. Turime atsižvelgti ir į investicijų vietos lygių, lygių privalumus Tai yra e, svarbus indėlis atsinaujančių išteklių energijos srityje. Ačiū. Dabar turime dar septynis norinčius pasisakyti asmenis. Vienai minutį, ponas Karins, prašau. Ačiū pirmininkė. Įdomi diskusija vėl ir aš vėl norėčiau iškelti praktinius klausimus. Tai yra svarbus dosie, tikrai nekyla klausimų, kad e, didesnis atsinaujančių išteklių energijos naudojimas yra naudingas Europai, tai mažintų priklausomybę, energetinį priklausomumą. Ir tai yra susijęs su rinkos e, projektavimo, planavimo direktyvo. Ir kuo daugiau atsinaujančių išteklių energijos yra, tuo daugiau yra naudojamas rūšių derinys ir čia reikia tam tikro mm, atsarginio plano, kai kalbame apie subsidijas iškastiniam energijos šaltiniam, tai reikėtų tinkamai suderinti su atsinaujančia išteklių energija, nes viena, viena energijos, vienas energijos rūšis yra priklausomos nuo kitų, kai kalbam apie energijos rūšių derinį. Turime apie tai pagalvoti, kaip skatinti daugiau atsinaujančių išteklių energijos naudojimą, nedidinant reikalavimų gamintojams užtikrinant pajėgumų mechanizmą. Tie du dalykai yra tarpusavį susiję. Ačiū. Viena minutė ponui Martan. Ačiū pirmininkė. Aš dalyvavau e, svarstant vieną problemą. Tai yra principas, kuris labai menkai yra remiamas komisijos, tai yra technologijų neutralumas. Šitą pat ir demokratijos problema iškyla, nes neatsižvelgiama į vietos lygmenį, į teritorijų tinkamą tvarkymą. Aš jums pateiksiu pavyzdį, įsivaizduokime e, pakrantės regionas Europoje, kuris norėtų offshore'inės vėjo jėgainės įrengti. Įrengti naudojantis tokiomis technologijomis, naujomis technologijomis, vėjo jėgainės. Ir čia atsiranda e, konkurencija su mm, sausumoje tam tikromis technologijomis naudojomis, e, saulės energijos ir taip toliau. Ir ar nekyna e, rizika, kad mes daugiau rinksimės, tarkim, Mm, saulės energijos sistemoms ir energijai kuriamai Kinijoje negu Europoje. Tai nėra primtinas dalykas. Taip, pasinaujančiai ištiklių energija labai gerai, bet čia mes turime ir atsižvelgti į komisijos kompetencijos rytį. Ačiū, toliau ponas Količiak. Ačiū. Anksčiau kalbėjusieji labai aiškiai pasakė, kad tam tikrais atvejais yra geriau investuoti į e, saulės energiją, o kartais į vėjo energiją. Tokią, tokią energijos rūšį galima saugoti ir galima e, panaudoti. Jeigu naudojama, pavyzdžiui, biomasė dujų gaminim, gaminimui, e, bet ne tiesiog elektros energijos gaminimui, galima taip pat naudoti ir vandens energiją, hidroenergiją. Yra įvairios technologijos, kur naudojamos pompos ir taip toliau. Taigi yra įvairių išteklių rūšių, energijos išteklių rūšių, kai reikia tam tikro mm, užtikrinimo saugumo, tam tikro papildymo. Ir čia mes turime sukurti tam tikrą paramos politiką, kad galėtumėm tinkamai naudoti energijos rūšių derinius. Toliau apie transportą kalbam, apie, kalbam apie vandenilinį kūrą. Bet panašu, kad Europos komisija tai visiškai e, nerūpi. Ir būtent tos naujosios technologijos e, vandenilis, galė, vandenilis galėtų mums padėti paremti tokias technologijas, kuriuoms reikalinga ta papildoma parama, kaip saulės energija ir vėjo energija. Ačiū. Ponas Surinio, prašau. Dėkuoju. Noriu pasveikinti pranešėją, pritariu pranešėjo vizijai. Atsinaujančių išteklių energija yra ypač svarbi užtikrinant energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinant nepriklausomybę nuo energijos tiekimo, taip pat kalbant ir apie klimato kaitą. Daugumai valstybių narių tai yra svarbu, taip pat ir kuriant darbo vietas, turime siekti didesnių tikslų, remiantis ekonominėmis priežastimis, taip pat ir aplinkosaugos priežastimis. reglamentai ir ši direktyva turėtų sutelkti dėmesį į pereimą prie išmanių energijos šaltinių. Ir atsinaujančių išteklių energija yra ypač svarbi visame energijos rūšių derinyje. Mes ir toliau turime remti mokslinius tyrimus atsinaujančių išteklių energijos rytyje, užtikrinti saugius energijos saugomo būtus ir energijos paskirstimo metodus. Transportas, kuris yra varomas taip pat atsinaujančių išteklių energija, yra svarbus dalykas. Kol kas mes dar neturime galutinio sprendimo, toliau turime spręsti energijos saugojimo būdus, užtikrinti sąsajas, kurios galėtų leisti tinkamai platinti atsinaujantį išteklių energiją. Toliau, pane Werner, ačiū pirmininkė. kaip e, energijos forma, rinkos formavimo e, šiame pranešėje aš atsinaujančių šaltinių direktyvą sakau su dideliu sustimėjimu, nes tai labai svarbu elektros rinkai, rinkos pertimo iš, iš centralizuotos į decentralizuotą sistemą, kuri būtų labai lanksti. Komisijos pasiūlymas peržiūrėti šią direktyvą numato daug gerų priemonių, šiam bei ten reikia kai kurių patobulinimų. Aš manau, kad mums reikia ambicingesnio požiūrio, kai kalbame apie atsinaujančių šaltinių tikslą 30 metais. Manau, kad artimiausioje ateityje daug apie tai diskutuosime, tačiau mano frakcijos e, nuomonė ir mano nuomonė bent jau 27 procentai be nacionalinių privalomų tikslų būtų būtų mums nepriimtinas. Tai yra, nėra pakankamai ambicingas tikslas. ir komisijos pasiūlyme leidžiamos ir toliau subsidijos, tačiau jos turi atitikti ir valstybės paramos taisyklės. Aš neprieštarauju tam. Tačiau siūloma procedūra yra per daug komplikuota ir neskaidri. Man, man atrodo, kad nacionalinės ministerijos daug mėnesių turės dirbti ir laukti leidimų iš generalinio direktorato. Tokia procedūra neleidžia užtikrinti gero planavimo ir investicijų saugumo. Komisija turi jau patvirtintas sistemas. Ar net geriau būtų numatyti kriterijus subsidijų sistemoms, kad būtų tinkama procedūra numatyta. Ačiū. Pone Sander, ačiū, pone pirminkė. Noriu, norėčiau iškelti dvi problemas. Pirmoji tai yra biokūras. Bio Pirmosios kartos biokūro e, kelia e, e, problemų e, pažengusiam e, biokūrų. Aš noriu priminti, kad 10 procentų mums priklausome nuo e, augalinio e, baltymų, o bioetanolio e, e, gaminimas kelia tam pavojų. Ir antras dalykas tai technologijos neutralumas, kuris jau buvo paminėtas. Noriu pareikšti, kad trūksta aiškumo dėl galimybių, dėl technologinių konkursų ir vietos valdžia turi turėti galimybę išsirinkti vieną technologiją, kuri jai naudingesnė dėl geografijos, klimato ar panašiai, e, taip pat ir dėl esamų pramonės įmonių. E, o pavyzdžiui, dėl e, geoterminės energijos, pavyzdžiui, Elzase, čia taip pat yra palankiai situacijai, gali būti konkurencingesnė negu kitos technologijos. Aišku, kad šios diskusijos yra labai svarbios, dar grįžime prie šių klausimų. Ačiū toliau, pana Griffin. Ačiū pirmininkė. Turime sukurti Europos teisinę sistemą, kad Europa galėtų numeris vienas atsinaujinčių šaltinių srityje ir būtų užtikrintas tikrumas investuotojams. Todėl manau, kad komisijos pasiūlymus reikia gerinti, jie nėra pakankamai ambicingi, kaip sakė kolegos. Manau, kad mums reikia aukštesnio privalomo tikslo 40 procentų ir nacionalinių privalomo tikslų, kad pasiektume 30 metų atsinaujančių šaltinių tikslo kolektyviai. Kaip sakė Klodas, vyriausybės, vyriausybės reikia pastiprinti. Yra įvairių situacijų įvairiose ES šalise ir tos skirtumus, į tos skirtumus reikia atsižvelgti. Galbūt kuriant finansinės priemonės, kad paremtume perėjimą toms šalims, kuriams to reikia. Na, o pozityvų yra tai, kad e, pateiktos nuostatos dėl finansinės paramos stabilumo e, atsinaujančios energijos projektams, vartotojams ir e, energijos bendruomenių pripažinimas numatytas. Galiausiai juk piliečiai leis pasiekti tą perėjimą energijos srityje. Man atrodo, kad diskusija šį rytį rodo, kad turime šį šios visus dokumentus e, laikyti vienu bendru dokumentų rinkiniu paketu. Ačiū. Toliau ponas Kolumbašov. Ačiū pirminkė. Aš netikiu sistema, kuomet visi žmonės yra e, atsakingi už viską ir jeigu 27 procentų tikslas nebus pasiektas, tai nepasieksime ir kiekvienos valstybės narės tikslo. Aš ne vieną kartą kėliau šį klausimą komisijos narui Šepčiovičiui, bet neišgirdau atsakymą. Aš manau, kad 2014 metais taryba priemė tokį sprendimą kaip bus e, suformuotas Europos Sąjungos biudžetas, jeigu nebus valstybių narių įnašų. Antra, dėl preferencinių technologijų panaikinimo. Mano šalis buvo viena pirmųjų realizuojama 20 metų programą. Tačiau panaikinus preferencinės kainas, mes turėsime 0 MW. Taigi preferencinių kainų panaikinimas mums neleis pasiekti 27 procentų tikslo, nekalbant jau apie ambicingesnį tikslą. Ačiū, toliau antrieji pasisakymai ponas Turmes. Labai trumpai, manau, kad pono Karinč pastaba yra labai svarbi kokia bus ateitis, kokia bus rinkos aplinka elektros rinkoje. Didžiausia silpnybė yra per maža CO2 kaina. E, Nuėkite pas ką nors, kas yra e, investavęs į pumpavimo saugojimą. Tuo metu buvo didžiulis skirtumas tarp bazinės ir pikinės kainos. Dabar CO2 kaina yra tokia maža dėl to, kad yra per dėlį pajėgumai ir skirtumas yra mažutis. Lankstumas, kurio mums reikia šioje sistemoje, kiek žinau, neįmanomas pasiekti, turint tokią CO2 kainą. Komet CO2 kaina bus didesnė, skirtumas vienos dienos rinkoje bus didesnė. Esnis ir investuotojai kapitalistinėje sistemoje, ir tai yra gerai kapitalizmo prasme, kad kai matoma, kad rinka atlygina už tą lankstumą, jie to sieks. Akumuliatoriai, galbūt kitos, kita, ma, kit, e, kitų technologijų modernizavimas, dujų turbinas. E, paskaičius e, konkurencijos direktorato E, dokumentus, matome, kad netgi ir dujų turbinas galima refinansuoti. Tačiau esant tokiai mažai CO2 kainai, tai neįvyks, tai yra problema. Ačiū. Ar dar kas nors nori kalbėti? Ne. Tuomet prašom komisiją. Pane Broj Makės. Labai ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad komisija džiaugiasi tuo susidomėjimu, kuris matomas ir parama, kuri buvo išreikšta šiam direktyvos e, e, perdarimui. Šios direktyvos peržiūra turi sukurti sąlygas valstybės narėms išnaudoti savo potencialą ir pasiekti minimalų 25 procentų kolektyvinį tikslą iki 30 metų. Kaip sakė E, gerbiamas narys Blanko ir kiti. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus teisėkuros pasiūlymas siekiant ES prioritėtų, kad taptume pirmojo numeriu, pirmančio blokų atsinaujančių šaltinių panaudojame. Puikiai suprantame, kad parlamentas yra rėmęs aukštesnį, bent jau 30 procentų tikslą, remiantis modeliais, išsamių modeliavimo, bent 27 procentų tikslas yra optimalus iki 20 metų, kad e, pasiektume ilgalaikių dekarbonizavimo tikslų. Tokiu pagrindu jis ir buvo pasiūlytas komisijos ir buvo patvirtintas tarybos dar 14 metų spalio mėnesį. Kaip kai kurie parlamento nariai e, sakė, ponas Keli, Federle ir Turmes, Žinome, kad poveikio vertinimas, kurio pagristas e, šis pasiūlymas buvo kritikuojamas, nes buvo e, naudojamas nerealistiniai kaštai. Tačiau tie skaičiai buvo pavyzdžiai. Modeliavimui komisija naudoja Primis modelius, kuris apima e, visapusišką duomenys. Tos duomenys galite pasižiūrėti ir galėsime dar patikslinti šią problemą jums ateityje. Komisijai šis pasiūlymas yra ambicingas, nes jis viršyje kur kas toliau negu tikslas. Čia apimamas įvairiausios priemonės, elektros, šildymo, vėsinimo ir transporto sektoriuose. Tai e, užtikrina reguliavimo aiškumą, pagerina sąlygas, skaitant kai kurias nuostatas įtrauktas į valdysenos e, reglamentą, rinkos kūrimo pasiūlymus ir toliau. Noriu priminti kai kurios šių priemonių ir atsakyti kai kurios komentarus. Pirmiausia, propaguojama koordin, labiau koordinuotas požiūris paramos sistemoms valstybėms narėms, jie turėtų būti pagristi labiau rinko pagristi ir rinkos iškreipimas būtų minimizuojamas, o nauda būtų juntama, kaip galima daugiau visose valstybės narėse, kaip ir minėjo ponas Karinč. Ir nors mes e, remiame įvairias technologijas, kad būtų galima propaguoti naujoves. Taip pat užkirtamas kelias atgaliniams e, e, pokyčiams. E, bulinė data reikia siekti daug skaidresnio reguliavimo, kad tai būtina, kad būtų sumažinta kapitalo kaina, kaip teisingai paminėjo parlamento narys Turmes. Taip pat tai leidžia panaudoti desnį potencialą vėsinimo ir e, šildymo sritise. Ir mes turime efektyviai pasiekti 27 procentus. Taigi, valstybinarių mes prašome 1 procentinių punktų padidinti atsinaujančios energijos dalį šiame sektorėje ir atverti jį e, tiekėjams. Taip pat mes propaguojame e, transporto sektoriaus dekarbonizavimą ir taip e, skatinant pardavinėti šiame sektorėje kuo daugiau atsinaujančios energijos ir numatant tam tikrus įgaliojimus e, pažangesniems biokūrams. Ir galiausiai taip galime ir vartotojai individualiai ar organizuotai per e, energijos bendruomenės, kad jie galėtų generuoti, vartoti ar saugoti E, energiją be, be proporcingo naštos, o taip pat Ir penkta, sumažinama administracinė našta atsinaujinantiems šaltiniams, numatant vieno langelio principą, išduodant leidimus, paprastas e, tvirtinimo procedūras mažo masto projektams ar e, atnaujinant esamas jėgainės. Ir taip užtikrinama, kad biomasė naudojama e, energijai, leistų stopyti CO2, tokiu būdu, kad nebūtų skatinamas miškų nikimas, e, buveinių naikinimas ir kad energija būtų naudojama veiksmingai. Čia prasme noriu paminėti, kad pasiūlymas visiškai atitinka valstybių narių nacionalinės kompetencijas miškinkystės rytyje. Gerbėjai nariai, šis pasiūlymas yra aiškiai susijęs, kaip buvo sakyta, su kitais teisėkuros pasiūlymais e, švarios energijos pakete, ypač valdysenos ir rinkos kūrimo iniciatyvos. Ir mūsų bendras tikslas yra užtikrinti nuoseklų visapusišką teisėkuros aktų rinkinį kuris atvertų kelius energetiniam perėjimui Europos Sąjungoje. Ir komisija lauks tolesnio konstruktyvaus dialogo su parlamentu dėl direktyvos peržiūros, kad pasiektume mūsų ambicijų e, energijos srityje, galėtų, kuris galėtų kurti darbo vietas ir galėtų duoti naudos dėl mažėjančios technologijų kainos. Ačiū. Labai ačiū. Dabar baigiamasis žodis, ponė Jums, Blanko Lopės. Labai ačiū visiems. Ačiū už tai, kad e, išsakėte savo komentarus ir pasiūlymus. O aš turiu tik porą komentarų, atsižvelgiant į tai, kas šioje diskusijoje jau buvo padary, pasakyta. Kai uh, Buvo patvirtintas pono Lopes Bermeho pranešimas, mes jau šiomis temomis šiek tiek kalbėjome. Ir man atrodo, kad mes čia kalbame apie bendrąjį 27 procentų komisijos pasiūlytą tikslą. Tai netitinka mūsų išsikeltų tikslų 2050 metams. Lygiai taip pat nėra atsižvelgiama į mūsų turimą informaciją apie atsinaujinančios energijos šaltinių galimus kaštus. Jau ankstesnėje ataskaitoje esame tai, pranešime esame apie tai kalbėję ir dabar pakartome, 27 procentai būtų negeras e, skaičius, duotų negerą signalą. E, nepakankamai toli būtų siekiama ir tai rodytų, kad mes nesame įsitikinę, jog mūsų naujos technologijos yra pakankamai geros, kad energija galėtų būti gaminama pigiau ir taip mes pasiektum uh, drąsesnių tikslų, akivaizdžiai drąsesnių negu kad siūloma Europos komisijos pasiūlyme. Taigi dar kartą, aš manau, kad mes čia ne per daug e, ryštingai skaičius surašėme. Dar vienas dalykas. Reikia duoti labai aišku signalą, kad norime pritraukti būtinas investicijas. Labai daug kalbėjome apie tai, kad reikia e, suteikti teisinės garantijas. Ir į tai atsižvelgiant, mes turime galvoti apie tai, kas dedas kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra nepaprastai svarbu. E, vis tik tai, jeigu mes norime iš tiesų pritraukti investicijas, jeigu mes norime iš tiesų padaryti šį ar tą, kad investicijos būtų ilgalaikės ir subalansuotos, turime išsikelti e, privalomus tikslus nacionalių lygmenių. Kitaip investuotojai nerizikuos, nes jeigu tikslai yra neprivalomi, tai jie nėra aiškus, o mums reikia teisniškumo. Mes e, teikiame pasiūlymą tą kryptimį. Man atrodo, kad Jeigu mes neišsikelsime privalomų nacionalinių tikslų, tai e, tai, ką mes čia sakome, tik tai bus mūsų pačių minčių nuneigimas. Antros kartos biologinis kuras. Direktyvoje yra siekiama užtikrinti pusiausvarą šioje srityje. Aš nežinau, ar to pakanka, bet tai reikia daugiau pagalvoti, iš jų anksčiau tai esu sakęs. Transporto sektorius teršia labiausiai. Vyras yra taršiausias sektorius, todėl reikia daugiau pastangų dėti į šį sektorių. Išsikelti tikslai 10 procentų, pavyzdžiui, dabartiniu laikotarpiu, nėra įgyvendinti. Reikia dėti daugiau pastangų šiame sektoriuje. Dar kartą kartoju, kad tai yra pats taršiausias sektorius. Labai svarbu pakartoti tai, kas yra padaryta dėl, pasakyta dėl suvartojimo. Reikia suvartojimo bazės Tai gali būti labai svarbu, kai mes kalbame apie e, dekarbonizaciją ir piliečių dalyvavimą. Taigi, kalbame apie labai svarbius dalykus, todėl, mano nuomonė, reikia pasistengti ir pasiekti pusiausvirą. Vis tik išlieka priemonių, kurios duoda labai aišku signalą ir leidžia mums išsikelti toli siekiančių tikslų. Mes nenorime, kad būtų einama atgal. Neprivalomi tikslai, mano nuomonė, prilygtų ėjimui atgal. Apie tai jau esame kalbėję ir aš dėkoju visiems už šiandien išsakytus komentarus. Aš manau, kad darbas yra atliekamas puikiai šioje srityje. Labai ačiū, kolegos, už jūsų pasisakymus ir drausmingumą. Noriu tik informuoti, kad projekto pristatymas numatytas gegužės 29-30 dienomis. Taip pat aš norėčiau priminti, kad šiandien mūsų komiteto posėdis vyks kitoje salėje PHS 5B001. Kartoju, PHS 5B001. Ir pradėsime 15.45, o ne 15 val. 15.45. Pirmininkaus ponė to ir mūsų pirmoji vicepirmininkė. Ačiū.